tokia aktuali mūsų ekonomikai tema, jog nusprendžiau, kad turiu pasistengti kiek įmanoma išsame sakyti visus man žodus klausimus. Ačiū gerbiamas komisijos nariai, dėkoju už jūsų atsakymus, dėkoju visiems parlamentarams. Uždarbiavame diskusijoje. Toliau pereiname prie kito klausimo, irgi ES komisijai skirtas klaus, e, strategija dėl benamių. Iškart suteikiu žodį Klausimo autoriai Karimai Deli. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Commissaire, mes chers collègues. En... Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nariai, kolegos. Pagaliau, pagaliau parlamente kalbame apie benamius, apie jų padėtį. Todėl aš pirmiausia norėčiau pagerbti visas asociacijas, kurios ištisus metus e, diena iš dienos dirba stendamosis padėti benamiams. E, tai, kad žmonės neturi kur gyventi, yra žmogaus teisų ir žmogaus orumo pažeidimas. Tai yra e, liūdniausia ir apgailėtiniausia žmogaus padėtis. Taigi tai yra nepakeliamas teisingumas. Kyla klausimas, kodėl tie žmonės atsiduria gatvėje. Vietoj to, kad sukurtume realią prevencijos politiką, kad nebūtų benamių, vietoj to, kad mes ieškotume galimybių tiems žmonėms surasti būstą, mes e, galėtume tiesiog ježiau ieškoti galimybių, kad tie žmonės neatsidurtų gatvėje. Tai yra labiau retoriniai klausimai. Bet dabar, kai mes matome nekilnojamo turto spekuliantų darbą, matome, kad uh, E, auga vis daugiau žmonių skurdas ir benamių skaičius didėja. Benamių realybė šiandien yra žymiai sudėtingesnė ir uh, blogesnė negu būdavo anksčiau. Daž, vis daugiau jaunų žmonių, vaikų, moterų, imigrantų uh, ir kitų uh, labiausiai pažeidžiamų žmonių atsiduria gatvėse. Benamiai gyvena gatvėse ant kartono, ant popieriaus E, viešose vietose, bet tai, ką mes matome, yra tik aisbergo viršūnė. Milijonai žmonių gyvena uh, po pastatais, milijonai gyvena automobiliuose, uh, pas draugus ar viešbučių foje. Padėtis blogėja kasdien ir dabar matome, kad jau reikia skelbti alarmą. Uh, matome, kad jau pribrendo laikas valstybėms narėms apsimti atsakomybę, laikas nutraukti tokią gedingą padėtį. Europa įsipareigojo padėti valstybėms narėms įgyvendant visiškas žmog, pagrindinės žmogaus teisės. Ir e, pirmiausia, mes turime padėti visiems ir saugoti labiausiai pažeidžiamus. Mes negalime užsimerkti matydami benamius gatvėse E, žmonės neturintis namų yra išvaromi iš centro, dažnai išstumiami į periferijas, kad nematytų žmogaus teisų gynėjai ir turistai jų. E, tokia padėtis atspindi tik problemos slėpimą, kurią, o problemą turime šiandien išspręsti. Todėl gerbiamas komisijos nariai, Prisiminkime, kad benamiai kartais yra traktuojami kaip nusikalteliai. Žmonės gyventis gatvėse turi mokėti baudas. Policija juos išvaiko iš metro, iš autobusų stočių ir nėra vietų, kur tie žmonės galėtų prisiglausti. E, žmonės klausosi klaidingų, melagingų politikų pažadų. Todėl Europos e, konferencija, kurioje ieškoma susitarimo dėl pagalbos benamiams, E, iki 2020 metų reikalaus, kad būtų e, parengta ES strategija, e, kurios pagrindas būtų penki pagrindiniai tikslai. Pirmiausia, benamių prevencija. Antras, benamių žmonių be būsto gyvenimo trukmės sumažėjimas. Paslaugų skirtų benamiams pagerinimas. Ir galiausiai galimybė ieškoti pakankamai įperkamo uh, būsto tokiems žmonėms. Strategija turi veikti nacionaliniu regioniu lygiu. Ir e, mes e, pagrindinius rodiklius turime apibriežti ES lygių. Turime galvoti apie socialinės naujoves. Turime suprasti, kad būsto e, suteikimas yra pirmasis etapas integruojant benamius į visuomenę. Todėl Europos lygių ir nacionalinių lygių turi būti užtikrinta reikalinga pagalba. Gerbiamas komisijos nariai, E, po mūsų žodžiais slypi netidėliotinų veiksmų poreikis. Benamiai nėra kažkokia e, stikinė nelaimė. Bet mes negalime laukti, kol ateis žiema, negalime leisti, kad žmonės mirtų ir šaltų gatvėse. Aš tikiuosi, kad Europos parlamentas jums parodė teisingą kelią. Ačiū ponė daly. Dabar žodis gerbiam komisijos nariui. President, honorable members, pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Many... Iš ties siubingomis sąlygomis gyvena nemažai žmonių. Tas pats pasakytina ir apie kai kurių žmonių darbo sąlygas, tai turi rūpėti vis, visiems mums. Pažvelkime į finansinės, ekonominės krizės, socialinės pasiekmes. Su, taip pat turime suprasti, kad e, sudėtinga situacija tarp, dėl benamių buvo iki krizės, o jį tiesiog su, paaštrino esamą padėtį. Taip pat reikia suvokti, kaip turime kovoti su šia nelestina situacija. Reikia toliau valstybėms narėms renkti kovos e, su e, benamystė strategijas, taip pat aktyviau dirbti socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties srityse. Čia, aišku, daugiausia kompetencijos yra valstybių narių rankose, bet ES e ir komisija gali padėti ir paskatinti valstybės narės. Na, pirmiausia, padėti suvokti problemos rimtumas, taip pat siūlyti sprendimus, pasiūlyti instrumentus, kaip kovoti su šiuo reiškiniu ir kitomis e, pastangomis prie to prisidėti. Europinių fondų nereiktų pamiršti, struktūriniai fondai gali būti ir turi būti panaudoti, kovojant su benamystė. Reikia panaudoti fondų lėšas marginalizuotoms bendruomenėms, tas turi būti ir ateityje. Reikia užtikrinti, kad benamiai būtų integruoti darbo rinką ir į socialinę visuomenę Mes baigėme 13 metų finansinę perspektyvą, rengėme naująją finansinę perspektyvą, todėl siekiant 2020 strategijos tikslų reikia pagerinti savo veiksmų kokybę. Gerbiami e, nariai, Europos konsensuso konferencija nubrėžė galimus kelius, mes jais vadovaujamės, būtent gerinti problemos suvokimą. E, taip pat skatinti socialinio būsto statybą. 10 metų gruodžio 16 parlamento pareiškimas dėl ES strategijos dėl benamių pabrėžė daug prioritetų, kaip kad, pavyzdžiui, geresnių statistinių duomenų turėjimą. Kova su benamyste yra svarbi dalis kovojant su e, socialinė atskirtimi ir skurdu pagal 2020 strategiją. Prie to prisideda ir Europos platforma, kovojant su skurdu ir socialinė atskirtimi. Visiškai nesenai buvo pradėtas tyrimas ieškantis ryšių tarp skurdo ir migracijos. Toliau dirbsime ties benamystės rodikliais atitinkamame komitete. Taip pat skatiname socialinės inovacijas, paremtas būsto suteikimo principą, norėtume, kad jie būtų taikomi plačiau. Kas dabar svarbu? Svarbu sutelkti savo išteklius bei identifikuoti užduotis ES lygmenių ir tokiu būdu pasiekti sparčių rezultatų vietoje to, kad dirbtumėm per komitetus, aukšto lygio grupės ir panašiai. Praėjusį mėnesį susitikau su suinteresuotomis pusėmis ir pasikalbėjome, kaip kovoti su benamystė bei ką reiktų, kad ši kova būtų e, sėkmingesnė. Dialogas tęsiasi ir nesustoja. Ir aišku, dialogą seks veiksmai. Ačiū. Dabar kalbės e, kalbėtojų frakcijų vardu. Visų pirma, ponas ir dviems minutėms. Ačiū, ponė pirmininkė. mūsų kolegai iš socialdemokratų e, frakcijos apsisprendė kreiptis su šiuo klausimu į komisiją ir taip pat jie e, siekė rezoliucijos projekto. Europos liaudės partija mano, kad šis prašymas yra pagristas. Mes palaikome šį pasiūlymą. Sutarėme e, dėl bendrų problemų Benamystė yra ekstremali skurdo forma. Taip pat manome, kad šis reiškinys yra neprimtinas 21 amžiuje. Todėl visiškai teisinga galvoti apie integruotąją strategiją, kuri yra būtina. Tokios strategijos reikia tiek atskirose valstybėse narėse, tiek bendradarbiaujant valstybėms narė, narėms. E, namų neturėjimas yra paskutinė stotelė socialinės atskirties kelyje. Ir čia prasideda užburtas ratas. Benamis negauna darbo, jeigu jis negauna darbo, jis neturi galimybę mm, susirasti būstą. Prie to prisideda papildomos e, problemos, e, lygos, socialinė, fizinė degeneracija, dažnai susibūrė benamiai į nusikalteliškus susivienijimus. Taigi pasprūkti iš benamių gretų labai sunku. Todėl reikia socialinių iniciatyvų švietimo, darbo vietų kūrimo bei suderintų programų. Vyko uh, sėkmingų programų įvairiose sritise, daug gerų pavyzdžių matome, ir dabar dedame daug rimtų pastangų. Akivaizdu, kad reiktų e, atidžiai išstudijuoti šitą geriausiąją praktiką bei remiantis ją parengti Europinę strategiją. Mes savo ruoštų sveikiname šį pasiūlymą ir visiškai jį palaikome. Dabar ponė Bereš. Merci, madame la présidente. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nary. Antrą kartą Europos parlamentas E, sutelkia jėgas, kad užduotų kad iškeltų klausimą dėl benamių. 2008-aisiais apie tai kalbėjome ir 2011-aisiais e, prisimename deklaraciją, kurią parengėme 2010-aisiais, kurioje e, netidėliotinai raginame imti spręsti skandalingos situacijos. Europos Sąjungoje mes esame turtinga turtingiausia pasaulio erdvė. Nežiūrinti tai, benamių yra visose mūsų miestuose. Ir jie, mes bandome daryti, imtis pastangų, kad tie žmonės nenukentėtų ypatingai nuo krizės. E, ta iniciatyva vykdoma Berline, Paryžiuje, Helsinkije. Ar galite pažadėti, kad solidarumo pagrindu bus keliamos iniciatyvos kovojant su benamystė, taip pat kovojant su skurdu ir socialinė atskirtimi? Aš taip pat prisimenu e, diskusijas dėl to, ar kovą su skurdu reikia įtraukti į ES strategiją, ar tai, ar tai yra ES kompetencija. Aš nesileisiu į teisinės diskusijas. E, pagrindinių teisių hartijoje yra įrašyta teisė oriai gyventi, tai taip pat turėtų būti numatyta Europos strategijoje. Taigi, ponė komisijos nariai, tai yra jūsų ir jūsų kolego atsakomybės rytis pasitelkti jums prieinamas priemonės, ES egzistuojančias priemonės, kad rytoj stabilumo, dėl stabilumo pakto e, visi būtų pasitelkti visi finansai, priemonės, kad būtų sutikta pagalba žmonėms, kad taip pat išgyvuotų socialinių darbuotojų tinklas, nes tokių darbuotojų yra vis mažiau ir, pavyzdžiui, Prancūziją mes stebėjome tokią situaciją. Noriu čia paminėti Xavier Manelį, vienos iš organizacijų, aktyvių organizacijų šią srities teigėją. Kalbame ne tik apie socialinį būstą, reikia finansuoti, žinoma, ir socialinį būstą kad rytoj benamių klausimas nebebūtų skubos e, e reikalaujančio klausimo. Ponas, ponelin, dvi minutės. Nors kova su skurdu ir socialinė skirtimi yra nacionalinių vyriausybių atsakomybės klausimas, ir ES gali atlikti koordinatorės vaidmenį ir turėtų tai padaryti, ypač kai kalbame apie benamius. E, tai atitinka Europos 2020 strategiją. Labai dažnai dviračio išradinėti nereikia, labai daug turime geros praktikos pavyzdžių visoje Europos Sąjungoje. Ta informacija turi būti surinkta ir išplatinta kuo plačiau, negu tai darome dabar. Žymiai plačiau, negu tai darome dabar. Gal Europos komisija galėtų nurodyti, kokie planai yra sukurti, kas ketinama padaryti, ką Europos komisija padarys pagal benamystės strategiją kad e, ta informacija būtų geriau surenkama. Be to, kiek informacijos jau yra pateikta valstybių narių apie benamystės priežastis. Žinome, kad visoje ES 3 milijonai žmonių neturi fiksuotos gyvenamosios vietos. Kodėl taip yra? E, kiek tai yra susiję su alkoholistės problema, tai prisideda prie gatvės problemų. Vien jungtinėje karalystėje 40 procentų apklaustųjų benamių e, turėjo e, narkotikų problemų, 49 alkoholizmų, 39 procentai e, psichinės sveikatos problemų. Kai kas sakys, kad viršėm 100 procentų tos skaičius sudėję. Aišku, taip, nes kai kurie žmonės turi visas tas problemas. Ir alkoholizmas, ir narkomanija, ir psichikos problemos juos kankina. Kiek skirtingos valstybės narės prisideda prie tų programų įgyvendinimo? Žinau, kad projektų parengta daug. Pavyzdžiui, mano rinkiminėje apygardoje yra vienas toks projektas pagal DAFNE programą, e, orientuotas į moteris benames. Taip pat yra labai daug projektų dėl būtinio smurto. Žinoma, tai savo ruoštų gali sukelti, išvaryti žmonės iš namų ir padaryti juos benamiais. Aš manau, kad mes visi čia klausėm, prašome kad būtų imtasi koordinavimo visoje ES. Pirmiausia, mes turime žinoti, kas jau yra padaryta ir kaip mes galime padėti, kuriant naujus nacional, naujas nacionalinės regionės strategijas kurios paskatintų valstybės narės nustatyti labai aiškę datą, kada baigsis bena, gatvės benamio egzistavimas. To buvo reikalaujama neseniai priimtoje deklaracijoje, apie kurią kalbėjo ponia Karima Deli. Ta deklaracija buvo priimta praėjusiu metu gruodžio 16 dieną. Benamiai niekada nebuvo politikų prioritetas. Ta tema niekada nebuvo populiari. Galbūt rinkėjų nedaug yra tarp benamių, bet būtent dėl tos priežasties yra svarbu įtraukti visus žmonės iš visų partijų ir iš visų politinių pakraipų - nacionalinių, regionų, vietos lygmenių, benamių paslaugų tiekėjus ir žmonės, kurie patys yra buvę benamiais į tą procesą. Mes turime sukurti tokią benamystės strategiją, kuri iš tiesų pasiteisintų, tokią strategiją, kuri tarnautų ateičiai. Ačiū. Ačiū, ponė Lin. Dabar ponas Černetski dvi minutės. mam szczególny powód aby zabrać głos w tej debacie. galiu dalyvauti šioje diskusijoje dėl daugelio priežasčių. Ši tema man asmeniškai labai svarbi. XIX amžiuje Krokuvoje vienas iš mano protėvių įsteigė prieglaudą benamiams. Ta problema yra kur kas senesnė negu Europos Sąjunga. Jau tuo metu valstybės dažnai nežinojo, ką daryti. Žinoma, šiandien mes galėtume kartoti daug e, kartų, kad tas sritis priklauso valstybių narių kompetencijai, o ne Europos Sąjungai. Tačiau aš manau, dėl moralinių priežasčių Europos parlamentas galėtų atlikti lyderio vaidmenį, galėtų apeliuoti į valstybių narių sąžinę, padaryti joms spaudimą, kad būtų geriau koordinuojamos priemonės šioje srityje. Krizė, mano nuomonė, parodė, ką mes norėjome pas, tai, ką mes norėjome paslėpti. Krizė buvo tarsi potvinis, kuriai atslūgus ši problema vis labiau ir labiau išriškėjo. Kalbame apie nekilnojamo turto spekulacijas, apie bankininkystės problemas bendrai, apie kreditus. Dėl jų veiksmų taip pat dažnai žmonės tampa benamiais. Mano nuomonė, ši problema yra kol kas pratesnio masto. Tai yra mūsų šių laikų civilizacijos rykštė susijusi su E, vartotojiškumu ir e, kitomis visuomenės tendencijomis. Dėl to atsiranda tokios, e, tokios visuomenės paraštės, į kurias išstumiami žmonės. Ponios ir ponai, aš manau, kad mes galėtume kalbėti vienu balsu, akcentuodami moralinę prievalę. Mes privalome padėti žmonėms, kuriems ta pagalba reikalinga, nes tokių žmonių skaičiai auga ir turtingose, ir neturtingose valstybės. Ačiū dar, ponė Figureido. Obrigadas, nėra prezident. Ačiū, ponė pirmininkė. Benamių problema yra akivaizdus pagrindinių žmogaus teisų pažeidimas, kovojant su šiuo reiškiniu rinkimtis kuo e, griežtesnių priemonių. 10 metų gruodžio 16 parlamento rezoliucijoje pasakyta, kad reikia imtis priemonių skatinant socialinį įtraukti ir užtikrinti, kad niekas nemegotų gatvėje. Net benamių buvimas specialiuose prieglaudose turi būti kaip įmanoma trumpesnis, kad jis e, reikia užtikrinti, kad e, benamis kaip įmanoma greičiau apsigyventų oriame būste. Akivaizdu, kad reikia europinės strategijos ir efektyvių nacionalinių strategijų, jų rengimą ir gyvendinimą galima remti iš europinių lėšų, taip padėtų sukurti socialinio būsto projektus e, benamiams valstybėse narėse. Tačiau svarbiausia, kad benamių klausimas buvo įtrauktas į politinį diskursą, į socialinį, ekonominį diskursą. Tai padės atkreipti visuomenės dėmesį, sukurti socialinės tarnybas bei duos labai gerų rezultatų. Jeigu to nepadarysime, praraja e, tarp mūsų ir benamių didės, Ir taip pat nepamirškime nuomų kainų, vis daugiau žmonių nesugeba sumokėti nuomos, tai reiškia, kad benamių skaičius paceliai išauga, neretai žmonės nesugeba susimokėti ir už komunalinės paslaugas, praranda dėl to galimybę nuomotis būstą arba net savo būstą praranda. Akivaizdu, kad šiam klausimui reikia skirti ypatingą dėmesį. E, dabar žodis ponui Paškai, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Benamystės fenomenas yra pažįstamas Europos visuomeniai jau ilgus metus. Benamiai gatvėse yra ekstremaliausia ir matomiausia skurdo forma. Kodėlgi žmonės atsidarė gatvėje? Dėl įvairiausių priežasčių. Tai yra asmeninės m, mm, problemos, e, e, sutoktinio mirtis, alkoholis, narkotikai, migracija arba bet kokiu pajamų šaltinio praradimas. Praėjusiu metu gruodžio mėnesį savo rezoliucijoje mes bandėme siūlyti problemas, su kuriomis susiduria mūsų, sprendimą problemams, su kurioms susiduria mūsų piliečiai. Aišku, reikia padėti spręsti žmonėms asmeninės problemas, taip pat reikia užtikrinti žmonėms laikinai būstą, kovoti su iškeldinimo reiškiniu. Taip pat turime užtikrinti prieigą prie įperkamo būsto. Benamiams reikia įvairiausių, įvairiausios pagalbos, tačiau jį visuomet turi būti teikiama aktyviai E, dabar ponė Dots, pusantros minutės. E, e, Pone pirmininkė, komisijos nariai, kolegos, džiaugiuosi galimybę sudalyvauti šiuose diskusijose dėl benamių. Ir aš suprantu, kad tas klausimas yra sprendžiamas valstybėse narėse. Jis aktualus ir parlamente, nes parlamentas gali jam sutikti daugiau politinės reikšmės. Uh, kalbėdamas apie tai ir surengdamas diskusijas. 2010-2011 mano apygardoje Šiaurės Airijoje žmonių užsiregistravusių benamiais skaičius išaugo 8 procentais lyginant su praeitais metais. 2010-aisiais e, socialinio būsto laukiančiųjų sąraše buvo beveik 30 tūkstančių žmonių. Aš žinau, dėl kokių priežasčių tie sąrašai yra ilgi ir tenka laukti. Socialinės, ekonominės priežastis, kaip, kaip šiandien labai iškalbingai tai buvo pristatyta parlamente. Svarbiausia, kad mes suteiktume paramą pagalbą ir, ir galimybę mokytis tiems, kurie atsidūrė tokioje padėtyje, bei taip pat užtikrinti jiems, suteikti jiems prieinamą būstą Šiaurės Airijoje vykdomos įvairios iniciatyvos sprendžiant benamių problemą. Pastaraisiais per pasausius du metus beveik 300 milijonų eurų buvo skirta sprendžiant be, benamių klausimą. Ypač akcentuojant, ypač dėmesį kreipiant jauniems žmonėms, kurie atsiduria gatvėje dėl įvairiausių problemų, kartais visai ne dėl savo kalties. Ir Žinau, kad praeisiais metais atsidarė keltas įstaigų, e, kurios yra geras pavyzdys, kaip jauniems žmonėms padedame užsitikrinti nepriklausomybę, suteikiant jiems laikiną būstą bei e, socialinės, e, pas, socialinių paslaugų tarnyboms įsto, suteikiant pagalbą. Ačiū, ponė Dots. Dabar žodis poniai Esaja dviems minutėms pirmininkė, gerbiamas komisijos nary. Benamių situacija yra vienas didžiausių iššūkių Europoje ir tai yra daugia pusė, daugia lypė problema. Neįmanoma apibriežti šio reiškinio kažkaip vienpusiškai. Kiekvienoje šalyje tas reiškinys yra vis kitoks. Ir dėl to bandymai parengti komparatyvinę analizę yra sudėtingi. Tačiau tai nėra pasiteisinimas, kodėl mm, ES neturime kovos su, be, su benamiai strategijos. Reikia, kad valstybės vykdytų įvairias iniciatyvas, tačiau reikia užtikrinti ir pažangiosios praktikos pavyzdžių sklaidą. Ir džiugu, kad kai kurios valstybės turi strategijas, nacionalinės strategijas. Ar Suomijoje jau ilgą laiką vykdoma strategija, programa, kurios tikslas yra sumažinti benamių skaičių. Ir joje svarbiausias principas yra būstas pirmiausia. E, taikant šį principą bus mažinamos ligoninių e, galimybė gydytis institucijose, pavyzdžiui, dėl priklausomybės nuo, nuo alkoholio ar nuo narkotikų. Ir taip ir, ir taip pat sieksime užtikrinti būstą, sutikti galimybę žmonėms turėti būstą, o ne juos patalpinti laikinuose būstuose. Taip pat visuomeniai daug pigiau e, panaudoti turimą būstą, nei mokėti už jau ligoninėje ar kalėjime atsidūrusių asmenų gydimą ir išlaikymą. Ir mes turėtumėme ne tik kalbėti apie tai, bet ir imtis konkrečių veiksmų. E, pone Derden, pusantros minutės. Merci, Ponas Derden, atsiprašau. Ačiū, e, ponė pirmininkė, ponė komisijos nary. Mes kalbame apie tai, kokį, su kokiais sunkumais turime biudžete, tačiau manau, kad mūsų ekonomika nebus naši, jeigu mes kalbėsime tik tai apie biudžeto apkarpimą. 2020 strategijoje ypač kalbam apie skurdo mažinimą. Socialinė politika nega, neturi tapti antraplane vien dėl to, kad biudžete trūksta lėšų. Reikia mažinti skurdą mūsų visuomenėje, taip pat atsižvelgiant, siekiant paskatinti ekonomikos augimą ir varto, vartojimą. Uh, benamių reiškinys, tai, tai susijęs su socialinė atskirtimi ir ta situacija blogėja, kai žmonės e, praranda būstą, jiems tampa daug sunkiau išsilaikyti darbo rinkoje, nes jie neturi kur grįžti vakare mėgoti. Aš palaikau visas rekomendacijas teikiamas e, žodinėme klausime, taip pat noriu, e, kad būtų vykdoma iniciatyva kurios tikslas užtikrinti prieinamą socialinį būstą. Tai yra valstybių narių kompetencija. Jos tai turi užtikrinti kaip visuotinių paslaikų dalį. Ir reikia užtikrinti sutarčių nuostatų įgyvendinimą, kad valstybės narės galėtų kovodama su šiuo reiškiniu panaudoti ir valstybės pagalbą. Taigi dėl visų šių priežasčių reikia palaikyti šią rezoliuciją. Aš tikiuosi, kad jie už ją balsuos didelė dauguma ir kad aš turėsiu galimybę ją remti savo pranešime, kurį renksiu šią temą ateityje. Ačiū toliau, ponas Murfis. Uh, Ačiū pirmininkė. Buvo paminėta ES 2020 strategija, kad 20 milijonų žmonių uh, E, būtų ištraukti iš skurdo ir socialinės atskirties iki 2020 metų. Pažvelkime į realybės akis. Mes iš tiesų mes to tikslo toli gražu nebandome išspręsti, mes vis toliau nuo to tikslo tolstame ir e, vis daugiau žmonių kenčia viso Europos Sąjungoje. Biudžeto drausmės politika milijonų žmonių nustumė į skurdą ir žmonės patenka į benamysės grėsmę. Graikijoje per pasarosius dviejus metus benamių skaičius išaugo 20 procentų. Arijoje paslaugos benamiams yra mažinamos ir neretai jos yra perleidžiamos išorinėms bendrovėms. Tai reiškia, kad mažiau lėšų yra skiriama labiausiai labiausiai pažydžiamas visuomėms narėms ir e, sąlygos e, toms paslaugoms suteikti pablogėjo. Tai yra išprotėliška logika. Žmonės, kuriems reikia daugiausia pagalbos, nesusilaukia pagalbos. 49 tūkstančiai žmonių laukia socialinio būsto ir turime daugybę nepanaudotų namų ir vietoj to, kad tie negyvenami namai būtų perduoti benamiams, jie ir lieka tušti. Ir um, pastaraisiais metais patys nepasikeitė. Vietoj to, kad daugiau pinigų būtų skiriama uh, žmonėms, kuriems reikia, pagrindinė uh, uh, žmo... Pagrindinė strategija turi būti sukurta, kad uh, benamiai gautų būstą. Ponas Dėlvo, viena, ponė Venmo, vieną minutę. Pone pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, aš uh, pritariu šią rezoliuciją, nes šį klausimą mes turime e, kuo greičiau spręsti. Tas prioritetas buvo jau vakar, o priemonių imti šiandien jau turime. Tai, kad nėra patikimos statistikos apie benamius, neturi mums sutrukdyti pareikšti, kad čia egzistuoja rimta krizė, žmonės patekę ant skurdo ribos. E, 2011 e, metais pasiekė 84 milijonus skaičių, e, milijonus žmonių. Ponios ir ponai, mes turime reikalauti, kad valstybės narės e, aiš, naikintų benamysės problemą iki 2015 metų. Šiandien mes e, turėtume bandyti bent jau priartėti prie šio tikslo. Kova su skurdu e, dabar e, kartais yra pasitelkiama valstybių narių kaip e, pasiteisinimas, kad nėra pakankamai galimybių e, reaguoti krizės sąlygomis. Todėl turime reikalauti globalios strategijos, e, visus sektorius apimančios strategijos, kadangi turime suprasti, kad benamių polit, po, problemos yra susijęs su daugybė kitų problemų. Reikia globalios e, visuotinės politikos, kuri atspindėtų šio reiškinio e, heterogeniškumą, nes tai yra pagrindinių teisų pažeidimas. Pone Tikau, jums turi klausimą. Prezident. Taip, ponė pirmininkė. Aš dori să o pun kolegiai. Uh, aš turiu klausimą poniai Delvo. Galbūt aš kažką negerai supratau, bet ar iš tiesų 84 milijonai ES piliečių neturi namų? Kas penktas žmogus yra be namų? Sărăciei, dar nu fără adăpost O galbūt jūs turėjote galvoje, kad tie žmonės yra ant e, skurdo ribos. Negali būti, kad tiek žmonių yra benamių. Turbūt kažką neteisingai supratote. Aš sakiau, 84 milijonai pateko ant skurdo slengščio, ant skurdo ribos. Tai nėra tas pats. Ačiū, kad paaiškinote. Aš manau, kad mes visi nustebome dėl tos skaičius. Toliau, ponė Gins. Fontosnak tartom természetesen én is, hogy a bizottság. Ačiū. Manau, kad nepaprastai svarbu komisijai dirbti tose sritise, kurios yra susijusios su kovos su benamyste strategijos įgyvendinimo koordinavimu. Gerai, kad Europo 2020 strategijoje kalbama apie benamio problemą, tačiau e, turime išskirti dvi naujas problemas. E, ekonominė krizė nulėmė augantį ilgalaikių e, bedarbių skaičių, nemažai šeimų negali sugražinti savo kreditų už e, būstą. Ypač problema yra su tai žmonėmis, kurie paėmė kreditus užsienio valiutą, ypač šveicarijos frankų. Akivaizdu, kad būtina imtis svarbių priemonių bei pagalvoti apie papildomą vartotojų apsaugą. Gal reiktų ją atitinkamai pakeisti. Be to yra dar viena problema – benamių diskriminacija. Neretai jie yra ištremiami iš miestų centrų ir dar netgi apkraunami baudu, baudu domis. Kolegos nekartą sakė, kad e, benamystė tai yra ekstremaliausia skurdo forma. Vien dėl to reikia šiai problemai skirti ypatingą dėmesį ir galvoti tai kaip apie žmogaus teisių problemą. Dabar ponas Maier, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Puikiai suvokiu, kad šiandien į ekonomiką orientuota strategija daugiausia galvoja apie laisvą rinką ir valstybės vaidmens mažėjimą, tačiau tai ne, kainuoja. Ir vietoj to, kad investuotume į socialinį, viešai sektorių, darėme visiškai priešingus dalykus. Aišku, ketimai yra geri, tačiau dažniausia tai lieka tik ketinimais. Ispanijoje su skurdu kovojama taip, kaip niekur kitur. Žmonės neturintis darbo, bet turintis kreditą už būstą vis dėl privalo mokėti, nors net ir neturi iš ko. Ir jie tampa bangų kaliniais visam gyvenimui. Negalima, kad taip būtų jeigu žmogus negali išmokėti savo kredito už būstą, jis turėtų e, banko atiduoti tą patį būstą. Akivaizdu, kad reikia tinkamų teisės aktų, kurie apgintų piliečius, ypač tos piliečius, kurie turi paėmę e, kreditą būstui, tačiau negali išsimokėti. Net ir praradę būstą, jie privalo toliau mokėti savo kreditą. Akivaizdu, kad gerais ketinimais mes čia nieko nelaimėsime. Reikia pakeisti tą neoliberalistinę e, orientaciją, kitaip mūsų laukia socialinė katastrofa. Ačiū. Dabar žodis ponė Skidlevski dviems minutėms. Ačiū. Benamių problema Europoje neišspręsta. Benamių padėtis tipiško benamio vaizdas keičiasi. Anksčiau tai buvo e, pagyvenę vyrai, kurie mėgodavo gatvėse. Tačiau matome ir jaunų moterų, migrančių arba tai yra smurto aukų gatvėse, mėgačių gatvėse. Nežiūrint visų valstybių narių dedamų pastangų, atrodo, kad jų nepakanka. Reikia imtis pastangų Europos mastu. Egzistuoja skirtingi apibrėžimai skirtingose valstybėse narėse, taip pat statistinių duomenų rinkimo metodai skiriasi valstybėse narėse, todėl reikia stebėti situaciją ES mastu, o tai galima daryti strategijos uh, skirtos kovai su benamystė kontekste. Taigi, ponė komisijos nariai, turiu keletą klausimų. Praėjusiu metu gruodžio mėnesį buvo sušaukta Europos konsensuso konferencija skirta benamiams. Buvo svarstytos mm, mm, šį reiškinį sukeliančios priežastis. Noriu paklausti, gyvendinant šią strategiją. Atsiprašau, rengiant šią, savo strategiją komisijoje, rengėtės įtraukti tas e, e, priežastis ar, ir jas sugrupuoti? Ar nevyriausybinės organizacijos bus įtrauktos įgyvendinant strategiją rengiant ją ir kaip jos bus įtrauktos, kad būtų galima veiksmingai kovoti su šiuo reiškiniu? Dar vienas dalykas. Kaip rengėtės įvertinti tos strategijos našumą, kai ji bus įgyvendinta, ypač uh, dėl to, kad benamių reiškinys skirtingose valstybėse yra skirtingo pavydalo. Ačiū dabar ponia Vlašikova Beniova. Pone komisijos nary, gruodžio mėnesį draugė su daugeliu kolegų plenarnėme posėdėje paraginau komisiją įgyvendinti strategiją e, skirtą kovai su šiuo reiškiniu. Norime sužinoti, kas nuveikta ir, ir norime sužinoti, ar jūs pasirengę bendarbiauti su mumis. Ši strategija skirta kovai su e, benamistės be, be reiškiniu turėtų turėti aiškius tikslus, jį turėtų apimti įvairius sektorius, taip pat turėtų apimti aiškius matmenis susijusius su būsto politika, jį turėtų taip pat uh, atsižvelgti valstybių narių konkrečią situaciją ir ypatumus. Joje taip pat reiktų atsižvelgti į skurdo augimą valstybėse narėse. Atsiskaitimas už to strategijos įgyvendinimą turėtų būti būti daromas nacionalinio ataskaitų pavydalu. Taip pat reikėtų taikyti atvirą koordinavimo metodą. Noriu kreiptis į komisiją ir dar kartą paraginti gyvendinti veiksmingas priemonės ir bendradarbiauti su Europos parlamentu, kuriant veiksmingą strategiją skirtą kovai su šiuo reiškiniu. Ačiū, ponė Laškova Beniova madame la présidente ponia veržiat aštuoni procentai europiečių gyvena e, drastiškose situacijose ir ne, neturi priemonių kad užsitikrintų savo orų gyvenimą kai kas gyvena gatvėse tarp jų vis daugiau jaunų žmonių moterų ir vaikų ir kai neturi būsto, visus kitos pagrindinės teisės yra tik iliuzija, taip pat ir teisė gyventi su šeimos nariais. Taip, iš tikrųjų, krizė paaštrino padėtį ES ir visame pasaulyje. Taupimo politika e, pirmiausiais skaudžiausiais kelia kai kuriems aktualiems prioritetams. Noriu paklausti, kokių priemonių valstybės narės konkrečiai ėmėsi, jeigu jos negali pateikti statistinių duomenų apie šią sritį. Dažnai e, skurdas yra kriminalizuojamas. Pamirštame, kas numatyta pagrindinių teisių hartijoje, kaip e, priversti žmonės patikėti visomis gražiamis kalbomis apie žmogaus teisės, jeigu tai taip skiriasi nuo mūsų veiksmų. Ačiū, toliau ponė Bastos, dvi minutės. Sir President, o número de pessoas sem abrigo. Pone pirmininkė. Benamių ir skurstančių žmonių skaičiai daugelėje valstybių narių auga. Ekonomikos ir finansų krizė tą padėtį tik pablogina, kaip šį ryt girdėjome, kaip šiandien visi girdėjome. Visi sutinkame, kad dėl šio reiškinio kenčia ES vertybės, tai yra pagarba žmogaus orumui ir pagrindiniams teisėms. Štai mano valstybėje e, buvo įvesta labai griežta biudžetinės drausmės politika. Todėl benamių skaičiai išaugo ir atsirado vis daugiau žmonių siekiančių socialinės paramos. Benamių skaičiai nuo 2008 metų Portugalijoje išaugo 20 procentų. Vis daugiau šeimų gyvena apgailėtinoje padėtyje dėl e, išaugusio bedarbių skaičiaus. Praėjusiais metais Europos parlamentas priemė deklaraciją raštu, dėl kurios buvo, kurioje buvo kreipiamasi, kad būtų priimta Europos e, bedarbysės strategija. Joje e, parlamentas reikalavo, kad būtų priimta strategija benamiams, kovai su be, e, benamystė ir Mm, pastarojų metų matome, kad tik tai e, išaugo žmonių gyvenančių gatvėse skaičiai. Mes prašome, kad būtų imtasi prevencinių priemonių, kertas konkrečių veiksmų buvo pasiūlyta benamių skaičiams sumažinti. Žinoma, Europos strategija turi būti įgyvendinta ir ji turi tenkinti socialinio būsto strategiją taikomą skirtingose valstybės narėse. Mes žinome, ką Europos komisija sakė. E, ir aš pasižymėjau kiekvieną žodį Ir aš baigdama galiu prašyti, kad Europos komisija paskatintų valstybės narės ir regionus, kad jos darytų viską, ką gali, kad su tuo socialiniu neteisingumu būtų kovojama. Ačiū toliau ponas Scott Solinų pusantros minutės, bet jo čia nėra. Tada periname prie kito kalbėtojo, Mendes Devygo, dvi minutės. Ah, ah, ah. Lygiai dvi minutės. Prenez-en une autre. Neveikia kalbėtojo mikrofonas. <laughs> ah, voilà, ça va, ah, ça va. Štai pagaliau suveikė. Labai ačiū gerbiamoji pirmininkė. Ne pirmą kartą Europos parlamente diskutuojame šią temą. 2008 metais, 2010 metais apie tai kalbėjome. Dešimtieji buvo Europos kovos su socialinė skirtimi metai, tada mes pateikėme deklaraciją raštu. Dabar teikiame klausimą žodžiu Europos komisijai. Noriu pasakyti, kad Europos parlamentui ši tema visuomet labai rūpėjo. Mes e, dažnai esame kaltinami, kad per daug diskutuojame apie institucinės problemas, kurios žmonėms nerūpi. Institucinės problemas, žinoma, yra svarbios, bet dabar mes parodome, kad ir benamių problema mums rūpi. Tai buvo pirmas dalykas, kurį norėjau pasakyti. Antra, Europos komisija sakė, kad šioje srityje e, nacionaliniu lygiu priiminami veiksmų planai, bet galime veikti ir ES lygmeniu. Ta darėme, kai e, paminėjome socialinę atskirtį pagrindinių teisų hartijoje. Aš manau, kad dabar mes turime galimybę imtis konkrečių priemonių, diskutuoti dėl biudžeto E, dabar galime, labai greit jis bus priimtas. Ir dabar mes turime progą parodyti, kad norime kovoti su benamių reiškiniu. Trečias dalykas, ponė pirmininkė, labai svarbu yra kovoti su benamystė ir socialinė skirtimi, bet dar svarbiau yra apsaugoti žmogaus orumą. Vargšas žmogus, uh, turi teisę naudotis visomis jam ar jai e, tenkiančiomis teisėmis. Aš žiūrėjau filmą apie tėvą Biržinskį, aš rekomenduoju, kad ir jūs jį pažiūrėtumėt. Ten parodo, kad kova su neligybė prilyksta kovai už gyvybę, už gyvenimą. Aš e, norėčiau, kad mes e, nepamirštume ir to, kad kai kurie pasisakusių šiandien sakė, e, kad Europos socialinį modelį gali apginti tik tam tikros politinės partijos. Tai netiesa, visos politinės partijos rūpinasi Europos socialiniu modeliu, nes tai yra Europos tapatumo neatskiriama dalis. Ir ši rezoliucija patik patvirtins, kad taip iš tiesų yra. Ačiū, toliau ponė Rapti, pusantros minutės. Kirija Proedre. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisijos nariai. E, jūs žinote, kad ir koks e, skurdus žmogus būtų, e, gatvėse matydamas benamį, jis pajaučia, kad būti skurdžiam ir būti benamiam yra toli gražu ne tie patys dalykai. Labai nedaug žmonių tampa benamiais. Tačiau iš tiesų turime suprasti, kad skurdžiam žmogui tapti benamiu reikia lab, E, galime labai greitai. E, benamių skaičiai išaugo labai greitai. Statistikos pakankamai kol kas neturime. Tačiau žinome kiekvienas savo valstybę, savo uh, uh, savivaldybę ir visi žinome, kas vyksta mūsų kaiminystėje. Viena iš didžiausių problemų, ypač dabar ekonominės krizės metu, yra skurdas. Uh, Skurdas yra susijęs su darbo netekimu, atlyginimo netekimu ir staiga žmogui netekus darbo gali iškilti grėsmė prarasti ir namus. Mes turime kovoti su tokiais reiškiniais. Ir ne tik pavienės valstybės narės susigūžusios turi dirbti savarankiškai. Reikia Europos strategijos, Europos skėčio, galima sakyti, kad mes pasiektume to visus mus vienijančio tikslo socialiai reintegruoti benamius. Ačiū, ponė Rapti. Dabar suteiksiu žodį poniai Morankšantie dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš visiškai remiu šį klausimą žodžiu ir numatoma rezoliucija, nes mes čia sprendžiame problemą, kuri e, mažina Europos orumą, pažeidžia Europos vertybės ir mūsų gyvenimo būdą, kurio siekiame visoje Europos Sąjungoje. Krizė labai ženkliai E, užaštrino benamystės problemą. Tačiau aš manau, kad šiandien reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad e, nepriklausomai kurioje Europos šalyje be visi žmonės gali staiga patapti benamiais. Ir pirmas dalykas, kurį mes galėtume daryti, būtų susijęs su Europos socialiniu fondu, kuris leistų reintegruoti žmonės profesionaliai. Žmonės grįžę į darbo rinką, prisitaikę prie darbo rinkos, e, nebebūtų bedarbiai. Ir aš e, e, galiu e, pabrėžti kaip Europos socialinio fondo vieno komitetų pirmininkė, kad mm, E, bedarbysės problemos išsprendimas leistų kuo greičiau panaikinti ir benamystės problemą. Mes turime imtis prevencinių priemonių ir pirmiausia reikia gerų rodiklių, geros statistikos, tada sukursime veiksmingą politiką dėl būsto suteikimo benamiams. Europos lygių yra jau sukaupta neblogos patirties e, šioje srityje ir reikėtų, kad Europos komisija ir mūsų uh, E, komiteto atitinkamas komitetas su pirmininkė Bereš turėtų išsiaiškinti, kas vyksta valstybėse narėse, kokia strategija iš tiesų gali pasiteisinti ateityje ir tada uh, galėtume individualiai išanalizuoti specifinės situacijas ir išsiaiškinti, kokie yra pagrindiniai elementai leidžiantis panaikinti šią uh, gėdingą Europos problemą. Ačiū, ponė Hartė, dabar ponė tik kau vieną minutį. Ačiū, ponė komisarė. Tikrai, kai neturite stogo virš galvos, situacija labai sunki, problema aktuali visoje Europoje. Žiemą didžiuosiuose miestuose Europoje trūksta lovų e, ir galimybės benamiams rasti e, bent kažkokį prieglopstį. Socialinės įtraukties strategija bei Europa 2020 strategija turi padėti spręsti šią problemą. Nors kai kurios valstybės narės sėkmingai kovoja su šiuo reiškiniu, reikia gerinti veiksmų koordinaciją europiniu lygiu. E, benamystės apibrėžimas skiriasi skirtingose valstybėse narėse ir skirtingi statistiniai duomenys rengiami. Mums reikia bendro pagrindo stebint e, situaciją valstybėse narėse bei padėti ją e, kovą su šiuo reiškiniu koordinuoti. Akivaizdu, kad socialinė įtrauktis geriausias būdas kovoti su benamyste. Reikia galvoti apie darbo vietą, vietų kūrimą pažeidžiamiausiams grupėms, pagyvenusiems asmenims, migrantams. Taip pat turime užtikrinti tinkamą gyvenimą šeimoje bei atkreipti dėmesį į skurdžiuosius regionus, bei galvokime, kaip geriau panaudoti regionio fondų lėšas būsto statybai. Ačiū dar ponas Sonik, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Viena iš penkių Europa 2020 strategijos tikslų yra ištraukti iš skurdo 20 milijonų europiečių. Devintųjų metų uh, statistiniai duomenys apie skurdą kelia didelį nerimą. Milijonai žmonių gyvena žemiau skurdo ribos ir kyla jiems grėsmė prarasti savo būstą. Akivaizdu, kad ekonominė ir finansinė krizė situaciją dar labiau apsunkina. Benamystė yra mm, baisiausia skurdo forma. Ir šis reiškinys beje gali būti perduodamas iš kartos į kartą, tai dar labiau apsunkina mm, kovą su šiuo reiškiniu. Tikrai džiaugiuosi, kad Europos parlamentas nori ryštingai kovoti su benamiste. E, kreipiamės į visas suinteresuotasias pusės, e, ragindami kovoti su benamystė ir ypač su uh, benamiais, uh, padėti benamiams, kurie gyvena gatvėse. Reikia galvoti apie tinkamas socialinio būsto politikas. Jeigu norime, kad Europinė strategija mm, būtų sėkmingai įgyvendinta, reikia nukreipti žvilgsnį į komisiją. Ji turi stengtis iš visų jėgų mobilizuoti valstybės narės, kad jos parengtų ir gyvendintų tinkamas e, strategijas dėl benamių. Taip pat turime atvirai kalbėtis su benamiais, atvirai kalbėtis ir bendradarbiauti su NVO. Jeigu mes norime e, sėkmingai kovoti su šiuo reiškiniu, reikia pamiršti skirtumus ir ginčius bei aktyviai traukti NVO. Turime pasinaudoti visomis e, turimomis priemonėmis jau įtvirtintomis įvairiose teisės aktuose. Turime dirbti pietys pietin, jeigu norime įgyvendinti Europą 2020 strategiją. Ačiū ponė Sonik, dabar žodis poniai Smolkovai. Vieną minutę. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisarė. Benamių bėda tai yra skur, skurdo siaubingiausia forma. Mes benamius regime kasdien prie priekybos centrų, metro stotise, juos nekreipiama dėmesio, jie yra alkani ir purvini. Suvokime, kad kiekvienas turi teisę gyventi oriai. Suvokime, kad Visuomenė gaus daug naudos, jeigu išnaikins skurdą. Į kovą su šia reiškiniu reikia įtraukti visas visuomenės sritis - valdžia, privatus sektorius, nevyriausybinės organizacijos. Strategijos yra kūriamos ir rengiamos, manau, atėjo laikas sustiprinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Ačiū poniai Smolkovai. Dabar spontaniškos diskusijos ir pirmasis ponas Mikolašik, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai. Bet kas gali atsidurti situacijoje, kuomet neteksime stogo virš galvos, taip gali atsitikti dėl įvairiausių priežasčių. Uh, ir kuomet atrodys, kad išeities nėra. Regioninių institucijų ir Europos institucijų pastangos turėtų būti sutelktos į šią problemą. Struktūrinių fondų lėšos turėtų e, būti panaudojamos uh, Uh, suteikiant būstą tokiems žmonėms ir turėtų būti egzoti programos skirtos benamiams, jas reikėtų vertinti ir stebėti jų gyvendinimą. Norėčiau pasakyti, kad benamių reiškin, reiškinys neturėtų būti šio laikinės civilizuotos visuomenės gyvenimo dalimi. kalbame apie 20 milijonų žmonių, kuriems grėsia tokia padėtis. Pone Mikul, ponas Mikulesku taip pat vienai minutį. Ačiū. Benamių problema, žinoma, yra rimta problema kurio, kurią turi spręsti nacionalinės Europos institucijos. Tačiau turime nepamiršti ir kitos tokios pat sudėtingos problemos. Tai yra e, gyvenimo sąlygos, kuomet žmogus yra ne, neužtikrintas dėl savo būsto, tai yra e, gyvena būste, kuriame, kuriame nėra, pavyzdžiui, dušo arba vonios kambario. Daugybė žmonių gyvena tokiamis sąlygomis. Uh, ir vertinant benamiams skirtą strategiją, reikėtų parengti ilgalaikę politiką, kurios tikslas būtų gerinti e, Europos piliečių gyvenimo sąlygas. Ponas Nujon. Benamių problema paštrėjo pastaraisiais metais. Vis daugiau moterų tampa benamėmis, šeimos, vaikai E, paaugliai tampa benamis, darbuotojai praradė savo darbą ir namus dėl ekonomės ir finansinės krizės tampa benamis. Noriu patikti keletą pasiūlymų komisijai, pasiūlyti keletą šios problemos sprendimų. Visų pirma, manau, kad įkūrus Europos benamių agentūrą padarytume tikrai gerą sprendimą, nes tuomet e, galėtume pritaikyti europietiškus sprendimus ir europietiškus standartus sprendžiant šią problemą. Turėtume išplėtoti struktūrinių fondų, pavyzdžiui, socialinio fondo arba Europos regioninės plėtros fondo panaudojimą, kad būtų galima geriau išanalizuoti benamių situaciją kaip reiškinį. Taip pat statyti būstą, būstus benamiams reikėtų bendrai tvirtinti Suomijos taikytą principą - būstas pirmiausia, nes taip sumažintumėme visas išlaidas socialiniams reikmėms 14 tūkstančių eurų vienam asmeniui. Taip pat reikėtų imtis ir kitų naujų priemonių. Euh, merci, Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire. Nezaborska. Ačiū, ponė pirmininkė. Uh, norėčiau išsakyti e, požiūrių, šia, kuris šiandien nebuvo išdėstas, kad esą jie šeima, jie viskas gerai, e, benamių nėra. Turime padėti benamiams, tačiau parlamento tvirtinamos strategijos nuolatos silpnina šeimą. Komisija priimas e, siūlymų strategijas, dėl kurių motinos yra priverstos labai mažą amžiaus vaikus atiduoti į priežiūros institucijas. Mes nevertiname moters mamos darbo, kuri rūpinasi vaikais, šeima, giminaičiais, savo pagyvenusiais tėvais. Jei žmonės atsiduria gatvėje, mes iš karto imame skurti strategijas, renkti studijas, tačiau mes užmirštame, kad pagrindas esmė yra šeima, reikia suteikti m, mm, pagalbą, paramą šeimai. În ultimul deceniu, creșterea alarmantă a numărului persoanelor fără adăpost. Pre... Per pastarąjį dešimtmetį benamių skaičiaus e, drastiškas išaugimas bei socialinė polarizacija, turiu galvoje gyvenamojo būsto sąlygas, e, tapo pagrindiniais iššūkiais ES valstybėms narėms pagrindinė prielaida kovojant su šiuo reiškiniu yra geresnis e, veiksmų koordinavimas, įtraukiant regionų ir nacionalinę administraciją. Sprendimai turėtų būti priimami kuo arčiau e, žmonių, kuriems jie yra skiriami. Lygiai taip pat svarbu kalbėti apie veiksmingą Europos socialinio būsto fondų panaudojimą. Tokios akcijos kaip Europos kovos su skurdu metai ir kovos su socialinė skirtimi metai e, yra labai gera priemonė keistis patirtimi. Bet taip pat tuo metu būtų galima gerinti visuomenės informatumą apie šį reiškinį. Būtina sukurti nacionalinės strategijas labiausiai pažeidžiamiems žmonėms. Be to reikia strategijų gyvenamo sąlygoms pagerinti, E, sumažinti kliūtis patekimui į darbo rinką ir padidinti galimybės patepti į socialinę būstą. Toliau ponė Pendergas. Um, like question, the... Ačiū, norėčiau paklausti, ar komisija ketina panaudoti tuos gyvenamosius būstus, kurie niekada nebuvo užimti dėl krizės? Ar komisija ketina, e, kurdama strategiją dėl kovos su bedarbystė, e, panaudoti e, tuos būstus, kurie yra neapgyvendinti dėl e, nesugebėjimo mokėti paskolas. Ar ketinama išnagrinėti e, santyki tarp nesugebėjimo gražinti paskolas ir benamių skaičiaus? Toliau, ponė Basės. Problema persoanelor fără adăpost s-a acutizat și diversificat. Ačiū, ponė pirmininkė. Benamystė tampa vis rimtesnė problema. Be to, ji tampa vis labiau įvairiapusiška. Benamiai yra labiausiai pažeidžiami ES žmonės, nes trūksta ES politikos šioje srityje. Tai yra pagrindinė žmogaus teisų pažeidimas. Aš remiu idėja sukurti strategiją dėl kovos su benamyste. ES turėtų gerbti teisę į padorų ir orų gyvenimą ir teisę į visapusišką integravimąsi į visuomenę visiems piliečiams. Socialinė atskirtis sukuria diskriminaciją dėl socialinių priežasčių. Tai gali turėti labai tvirtą įtaką e, atitinkamų žmonių psichiniai ir fiziniai sveikatai. ES turėtų panaudoti struktūrinius fondus šiai problemai spręsti. Šie fondai galėtų būti panaudoti, pavyzdžiui, kuriant nuolatinį socialinį būstą. Ačiū. Ir galiausiai pabaigai žodis ponui Tanases. Mulțumesc, doamnă președinte. Din punct de vedere strict biologic, starea de sănătate nu este... Ačiū, ponė pirmininkė. Grinai biologiniu požiūriu. Uh, sveikais būti gali ne tik turtingi žmonės, o sirgti gali ne tik vargšai. Tačiau šis teiginys atrodo e, praranda e, savo prasme. Taip, ES yra labai daug institucijų ir tarnybų, e, kurios teikia medicinę pagalbą pažeidžiamiems žmonėms, įskaitant ir benamius. Tačiau apgailėdami turime pažymėti, kad ir mm, sveikatos paslaugų kokybė ir programų kokybė nėra tokia, kokią e, gauna benamiai kitoje Atlanto pusėje. Šiuo požiūriu, turiu galvoje apie sveikatos paslaugas, e, taip pat reikėtų pagalvoti daugiau. Ačiū, o dabar žodis komisijos nariui Andor. Jis apibendrin šią diskusiją su gerais pasiūlymais. Ačiū. Europa kenčia dėl solidarumo stokos. Ir manau, kad ši lasda gali apsisukti, gali būti sugriautas ne tik Europos socialinis modelis, bet ir visa Europos sąjunga. Apie tai turime galvoti labai rimtai. Jeigu nebūsime solidarūs, mes nesugebėsime kovoti ne tik su finansų krize. Ir tiesa ta, kad kol ta finansų krize tęsiasi, valstybės narės, kurios yra ES ypač periferijose, ir toliau slinks link socialinės krizės ir galbūt socialinės katastrofos. Benamiai yra tik šios problemos, šios negatyvios tendencijos vienas aspektas Aš esu dėkingas gerbiams parlamento nariams už šią diskusiją. Ji patvirtino, kad Europos parlamentas yra ryštingai nusiteikęs spręsti benamių ir socialinės atskirties problemas. Europos komisija taip pat taip nori dirbti. Europos 2020 strategija kovai su skurdu ir socialinė atskirtimi apima ir benamystę bei e, socialinę atskirtį. Ši problema e, nėra susijusi tik su tuo, kad trūksta būsto ES. Iš esmės tai yra būsto paskirstimo klausimas. Benamių skaičiai valstybėse narėse išaugo ypač ten, kur sumažėjo gyventojų skaičius. Taigi čia mes nekalbame apie tai, kad trūksta būsto. Ir būtų klaidinga galvoti, kad e, benamiai ir skurdų žmonės yra nusikalteliai Valstybės narės, vyriausybės ir savivaldybės turi įsikišti, kad tokia e, m, mm, rimta problema būtų išspręsta benamystė ir mm, būsto neturėjimas yra valstybių narių kompetencijos sritis ir ES būsto rinka labai smarkiai skiriasi skirtingose valstybėse narėse priklausomai nuo, pa, pa, nuo būsto kokybės, nuo paslaugų benamiams kokybės ir panašiai. Taigi, kaip Lizlin teisingai pasivėjo, reikia geresnės politikos koordinacijos. Informacija turi būti geriau keičiama, ši turi būti surinkama statistika ir geriau turi būti keičiamasi gera patirtimi. E, vis tik tai komisija jau yra pradėjusi E, dirbti taip, kaip jūs siūlėte. Pavyzdžiui, mes bandome pagerinti e, informacijos rinkimą ir e, ieškome geresnių būsto programų gyvendinimo. Manome, kad reikia geriau integruoto požiūrio, apie kurį kalbėjo kai kurie kolegos, ir aš norėčiau kad e, tas, e, tokia veikla būtų vykdoma pagal naują socialinės inovacijos programą. Žinoma, tai yra susijęs su žmogaus teisėmis ir jų nesilaikymu, todėl šią problemą reikia vertinti iš skirtingų pusių, išskaitant ir teisė kūrinės pusės. Žinoma, negalima taikstyti su tokio reiškinio egzistavimu, ypač tada, kai finansų krizės uh, Pasiekoje žmonės pasijėmė būstui kreditus, neteko būsto, bet ir toliau turi mokėti bankui įmokas. Reikia pažiūrėti, ką čia galėtume nuveikti, kad ES juridinė bazė būtų pagerinta. Be to, Europos komisija palaiko dialogą su suinteresuotomis pusėmis, norėdama užtikrinti, kad e, šioje srityje būtų sukurta gera juridinė bazė. Toliau turime dirbti su valstybėmis narėmis, kai kurios iš jų vietoj to, kad kurtų socialinės e, būsto strategijas, e, ieško įvairiausių būdų išvengti tokių strategijų gyvenimo. Spalio mėnesį Krokuvoje vyko konvencija dėl skurdo platformos pagal Europą 2020 strategiją. Ir čia bus tęsiamas dialogas, valstybės narės bus mobilizuojamos, kaip sakė gerbimoji parlamento narė. Taip pat bus įtrauktos kitos suinteresuotos pusės dirbančios šiuo klausimu. Taip pat e, labai glaudžiai bendradarbiavame su nevyriausybinėmis organizacijomis. Esu tikras, kad jūs puikiai žinote, kad ne visos nevyriausybinės organizacijos pritarė konsensuso konferencijos išvadoms. Todėl per šį tolesnį dialogą aš labai tikiuosi, kad parlamentas mus parems ir mes galėsime spręsti benamių problemą ir būsto problemas ES. Ačiū. Merci, euh, monsieur le commissaire. Ačiū komisijos nariui užbaigiamą į pasisakymą, kuriuo diskusijos baigiamos ir perėsime prie kito darbo tvarkės klausimo. Ačiū, ponė komisijos nariai. E...